Il Presidente! Care colleghe e cari colleghi, dichiaro ripresa la Mėly kolegos, skelbiu Europos parlamento plenarinės sesijos pratesimą. Ji paskutinį kartą e, vyko Bruselėje prieš dviejus metus, nes reikėjo suremontuoti salės lubas. Yra įvairių nuotraukų, kuriuose galite matyti, kokie darbai buvo atlikti, kokia buvo e, sudėtinga problema ir iš nuotraukų tikriausiai e, matote ir čia matote, kaip kokybiškai visi darbai buvo atlikti. Tai aš labai norėčiau padėkoti visai administracijai, ypač įla generaliniam direktoratui, už tai, kad e, taip nepriekaištingai atliko visus remonto darbus. Dabar noriu pasakyti, kad yra kovo 13 dienos protokolas, ar būtų pastabų, panašu, kad ne. Taigi skelbiu, kad protokolas yra patvirtintas. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad pagal darbų e, tvarkos taisyklės ir e, trečios rapsnio trečią